turėtų ištiesti ranką besivystančiam šalims. Skandalas, kad visa tai dar nevyksta. Like my... Dėkui, aš taip pat norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie padėjo renkti šį pasiūlymą dėl rezoliucijos ir sutinku, kad tekstas, kurį turime prieš akis, yra iš tiesų puikus pagrindas mūsų tolesniam darbui. Aš taip pat manau, kad būtų naudinga atkreipti ypatingą dėmesį į prisitaikymo priemonės, tam, kad būtų jos aiškiau nusakomos, nes e, jeigu to nepadarysime, susidaro įspūdis, kad mes kalbame labai daug apie prisitaikymą prie klimato kaitos padarinių, bet mes nesuprantame, kiek konkrečiai reikia E, jas vykdyti ir kiek stipri turi būti mūsų komisija ir kokie ambicingi turi būti susitarimai susijęs su prisitaikymo priemonėmis. Kalbant apie tai, aš pritarčiau prieš mane kalbėjusiems kolegoms, kad mes iš tiesų turime kalbėti apie 40 procentų, o ne 25 e, procentus ir 25 procentus įvardinti aukščiausią ribą, kalbant apie išmetamų dujų e, kiekius. Taip pat finansavimas yra kita svarbi tema, ypač kur kalbame devintojoje dalyje. Čia mes kalbame apie konkretų skaičių, bet tas skaičius yra, mano nuomonė, per mažas. Manau, kad visi skaičiai turi būti pakankamai ambicingi, kalbant apie finansavimą, kuris bus teikiamas. Kalbant apie finansavimą, vėlgi, manau, kad neturėtume kalbėti vien tik tai apie tai, kai, kaip, kur mes manome, kad reikėtų skirti lėšas, bet turėtume kalbėti ir apie mechanizmus, kaip tai padaryti, ypač jeigu ketiname įtraukti kai kurias idėjas, kurias išsakė vystimosi komitetas, nes turime uh, konkrečiai išvardinti veiksmus, kuriuos, kurių turėtume imtis ir kurių turėtų imtis besivystančios valstybės mūsų nuomonė. Taip pat manau, kad reikėtų uh, sustiprinti mūsų poziciją apie mūsų požiūrį į technologijų perkelimą ir technologijų vystimą. Kalbu apie technologiją skirtą sumažinti miškų nikimą, galime kalbėti apie nulinį e, miškų mažėjimą, čia turime kalbėti tiksliau ir konkrečiau nurodyti, kokiu veiksmu tikimės. Taip pat sutinku, kad mūsų nagrinėjimame tekste turime aiškiai išsakyti, kad viena vertus mes pabrėžiame, kad reikia mažinti emisijas industrializuotose valstybėse, bet taip pat, kad reikia skirti paramą ir pagalbą besivystančioms valstybėms, jeigu mes norime, kad jos taip pat pasiektų um, ambicingų tikslų ir prisidėtų prie klimato kaitos mažinimo taip, kaip mes to tikimės nes jiems reikia pagalbos tam, kad pasiektų tarptautinių įsipareigojimų, tarptautinių sutarimų įsipareigojimų. Dėkui, Kurin Lepaž. Je voudrais joindre d'abord mes remerciements à, à ceux qui vous ont déjà été. Visų pirma, norėčiau taip pat padėkoti tiems, kurie parengė tekstą rezoliucijos pasiūlymą. Noriu šitą dar pridėti. Kadangi Europos parlamento narė atstovauja Europos piliečiams, praeitą savaitgalį 50 valstybių visame pasaulyje ir ES valstybėse kai kuriuose buvo e, pasiektas bendras susitarimas, vyko konferencija, kurioje, kurioje dalyvavo žmonės iš 50 valstybių. Ten buvo kalbama apie klimato kaitą, apie poreikius ir tikslus, kurių reikėtų pasiekti. Buvo e, kalbama apie BRIC šalis ir taip pat kitas valstybės, tos visos dal, konferencijos dalyvės buvo susiskaiščiusios į keletą grupių. E, šio konferencijos apibendrinimas yra prieinamas internete, galite jį rasti ir ten. Bet iš tiesų toje konferencijoje buvo išsakyti labai ambicingi tikslai. Ir svarbiausias iš jų, vienas iš svarbiausių tų tikslų buvo tai, kad 80 procentų pietų regiono valstybėse turi būti sumažinama. E, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Iš tiesų, dažnai kalbama, kad klimato kaita dažnia, daugiausia yra sukeliama turtingų valstybių, bet ne visiškai tai yra teisybė. Ir konferencijoje buvo kalbama, kad dauguma valstybių norėtų, kad e, emisijos būtų sumažintos nuo 25 iki 40 procentų, bet turėtume siekti maksimalaus skaičiaus. Ir jeigu, tačiau, jeigu mes nustatysime uh, tikslą 40 procentų, iš tiesų tas tikslas bus panelik aukštas lyginant su lūkesčiais, kuriuos turi dauguma Europos gyventojų. Valstybės pietų regione, taip pat ir mažiausiai išsivyščiusios valstybės, taip pat nori prisidėti prie kovos su klimato kaita. Ir tik tai 16 procentų visų e, dalyvavusių valstybių uh, pasakė, kad jos nenorėtų prisimti didelės atsakomybės. Įdomiausia buvo tai, kad BRIC valstybės yra labai pasiryžusios įnešti svarbias pastangas ir svarbu indėlį mažinant klimato kaitą. Jų pasiryžimas yra labai panašus į mūsų, esančių čia labiau šiaurėje. Tai išreiškia žmonės atstovavę svarbias institucijas iš visų dalyvaujančių valstybių buvo pristatyta 400 puslapių dokumentas, kur numatyta, kaip reikėtų viso to pasiekti ir iš tiesų labai įdomu pažiūrėti, ko tikisi viso pasaulio žmonės ir ko tikisi ES gyventojai. Tad manau, kad mes turime tiksliau atstovauti savo piliečiams. Antra, Amerikos. Mums nepavyks nieko pasiekti, jeigu mes nesugebėsime užtikrinti, kad Amerika yra pasiryžusi įgyvendinti visus įsipareigojimus. Ir tai šita užduotis klius mūsų delegacijai, kuri susitiks su JAV atstovais spalio pabaigoje. Ten, manau, mes turime labai aiškiai e, pažiūrėti, kas bus įmanoma mums, kokiu veiksmu mes galėsime imtis, ką organizuoti, galbūt internete ir, ar gyvai, ir kaip galėsime mobilizuoti ir pajungti Amerikos visuomenę tiems patiems tikslams, kurių siekia visas pasaulis. Visi dalyvavę konferencijoje, apie kurią neseniai kalbėjau, buvo visi žmonės, kurie aktyviai dalyvauja ir siekia tikslų. Bet buvo septynės valstybės iš Amerikos žemynų. Ir iš tiesų įdomu buvo tai, kad tos valstybės buvo labai ryštingai pasiryžusios e, priimti svarbės priemonės, veiksmingas priemonės nors ne, visa, ne, jas, ne visas jas e, minėjo Obamos administracija. Tad mes turėsime čia imtis aktyvaus vaidmens. Ir mano paskutinė pastaba. Tai yra finansavimo klausimas, apie kurį jau kalbėjo kolegos. Manau, kad tik tai turėdami tikslingą viešą finansavimą galime pasiekti tikslų. Mums tikrai yra būtina nustatyti tam tikrą mechanizmą, transporto mokesčius ar iš kitur ieškoti finansų, kuris mus įgalintų užtikrinti, kad mes galime keisti ir tobulinti pramonę pietų šalyse ir šiaurės šalyse. Kalbant apie prisitaikymą, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, čia mes kalbame apie tai, kad reikia keisti mūsų elgesį kovojant su klimato kaita. Bet taip pat turime pamastyti apie tai, kaip mums pavyks to pasiekti. Ir kuo greičiau imsimės konkrečių ir efektyvių veiksmų, kuo greičiau pradėsime visuomeniai aktyviai imtis veiksmų, tuo greičiau pasieksime nusistatytų tikslų. Ir žmonės vis labiau patys norės aktyviai veikti. Ir taip pat ne, ne tik patys norės veikti, bet ir skatinti savo vyriausybės. Ačiū. Ačiū labai. E, interneto kompanija kurias siekiama pasiekti senatorius Amerikoje, yra svarbi. Aš girdėjau, kad JAV svarbiausia yra Kinija. Jie visiškai susikoncentravę ties Kinija, žiūri, ką Kinija veikia, ko neveikia. Taigi į Europą amerikiečiai tarsi nežiūri, europiečiai netokie svarbus amerikiečiams kaip Kinai. Karlas Šlyteris dabar. Tak, herr ordförande. Jo. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pirmadienį atstovavau komitetui Stokholme, kur buvo nagrinėjami miškų nykimo, kirtimo klausimai. Noriu priminti mūsų balandžio mėnesio rezoliuciją. Būtent joje buvo pateikta daug e, gerų formuluočių miškų tema. Buvo kalbama apie sengirės, apie jų saugojimo svarbą. Buvo akcentuojama, kad sengirių vietoje nereikėtų užveisti naujų miškų plantacijų. Toje rezoliucijoje taip pat buvo kalbama apie 40 procentų tikslą. Buvo akcentuojama, kad norint pasiekti dviejų laipsnių Celsijaus tikslą, turėtume mažinti išmetimą iki 40 procentų. Manau, kad gerai būtų užsibriežti būtent tokius tikslus, o 30 milijardų eurų sumą turėtume minėti rezoliucijoje, tačiau e, kaip viršutinę e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, mažinimo ribą turėtume pasirinkti 40 procentų. Turėtume susitarti ir aiškiai sakyti, kad 40 procentų e, išmetalų kiekis turėtų mažinamas Europos Sąjungoje, tačiau ne tik joje, tačiau ir už jos ribų. Yra dalykų, kurio, kurių pasigendu politikoje. Buvo kalbėta apie tai, kad Kinija yra svarbi. Svarbu, kad Kinija prisidėtų prie mūsų bendros veiklos ir jei ji imtųsi tam tikrų įsipareigojimų, tuomet jai atsivertų ir mūsų rinkos. Mes galėtume Kinijai tiekti saulės e, baterijų elementus. Mes esame didžiausia elektros energiją tausojančių gaminių rinką. Galbūt reikėtų iš karto kalbėti apie 30 procentų ir 40 procentų kaip siektina tikslą. Nereikėtų e, pasirinkti mažesnių įsipareigojimų. Dėl senųjų susitarimų Ispanija net 25 procentais e, daugiau išmeta anglės dvideginio, nei tai numatyta pagal Kyoto susitarimą. Taigi, kaip e, Ispanijai pasiseks pasiekti ambicingesnių tikslų, jei ji net dabar nesugeba laikytis prisimtų įsipareigojimų kitos ES valstybės, kurios vis dar nepasiekia dešimties Kyoto protokolo ribos. Na, kas mumis patikės, jei mes dabar nesilaikome kai kurių įsipareigojimų, tai kaip galima, galima mumis patikėti, kad tų įsipareigojimų laikysimės ateityje? Nežinau, ar Obama mumis patikės. Kitas dalykas - gyvenimo stilius keičiasi. Yra daug mokslinių tyrimų, kuriais buvo įrodyta, kad darbo laiko sutrumpinimas teigiamai veiktų klimato kaitą, sušvelnintų klimato kaitos poveikį. Šio klausimo, aišku, šiandien galime neaptarti, tačiau galbūt kito posėdžio metu galėtume apie tai pakalbėti. Daug kas skundžiasi dėl išsekimo e, sindromo ir galbūt žmonės turėtų tiesiog pakeisti savo gyvenimo stilių, daugiau laiko skirdami šeimai ir vaikams ir tokiu būdu sumažėtų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Dėkoju. Madame Grostet. Vous avez la parole. Pone Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Naujiems Europos parlamento kolegoms norėčiau pasakyti, kad tai ne pirmas kartas, kai svarstome šiuos klausimus. Šiuos klausimus svarstome jau ilgą laiko tarpą. Visi mes žinome, kad jau ilgą laiką bandome kovoti su klimato kaita. Šis komitetas jau yra nemažai nuveikęs vadovaujamas Hans Florens. Šiandien aš klausausi kolegų pasisakymų. Atrodytų, kad mes tarsi giriamės, kas daugiau nuveikė šioje srityje, kas pasiūlo 35 procentus, kas 40 ir taip toliau. Tačiau ar mes esame realūs, ar mes svajojame? Mes esame parlamento nariai ir turime teikti rimtus pasiūlymus. Turime atsižvelgti į turimus duomenis ir faktus. Faktus susijusius su klimato kaita, ekonomika. Ir mūsų partneriai taip pat turi turėti faktus ir duomenis. Junktinės Amerikos valstijos taip pat yra svarbios. Šia prasme, Europa norėtų parodyti pavyzdį klimato kaitos sferoje. Tačiau mes neturėtume siekti tapti geriausiais šioje srityje. Tokiu būdu galime prarasti patikimumą ir tokiu būdu mums nepavyks įtikinti nieko. Ponas pirmininkas Lainenas labai teisingai kalbėjo apie Junktinės Amerikos valstijas, apie Kiniją. Taip pat reikia pažiūrėti ir į tai, kas vyksta Europoje. Mes esame prisijėmę įsipareigojimus ir turime laikytis įsipareigojimų. Jeigu mums pavyks laikytis prisimtų įsipareigojimų, tai pavyks pasiekti ir pažangos. Ir tuomet, laikydamėsi prisimtų įsipareigojimų, galėsime siekti tolesnės pažangos. Aš 15 metų dirbu Europos parlamente, esu sukaupusi nemažai patirties Ir galiu pasakyti, kad kartais mes e, prisimame pernelyg aukštų tikslų ir ne visuomet pa, mums pavyksta jų pasiekti. Turime įtikinti savo partnerius kad ir jie imtųsi visų veiksmų, kad globalinė pasaulio temperatūra nepadidėtų dviem laipsniais Celsijaus. Žinoma, yra ir kitų svarbių klausimų, kaip miškų nikimas, pavyzdžiui. Kai kalbame apie technologijų perkelimą iš išsivyšiusių valstybių, taip, mes turėtume rodyti pavyzdį. Turėtume užtikrinti, kad būtų dalyjamasi mūsų pasiektais technologiniais laimėjimais su besivystančiamis šalimis. Taip pat turime laikytis ir intelektinės nusavybės teisų. Tai yra esminis punktas. Jeigu mums nepavyktų įtikinti Junktinio Amerikos valstybių, žinome, kad JAV turi ir kitų problemų šiuo metu, taigi jeigu mums nepavyks įtikinti JAV prisidėti prie tarptautinės sutarties, tai turėtume parengti tam tikrą mechanizmą susijusi su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 2013-2020 metų laikotarpiu. Taip pat reikėtų galvoti ir apie konkuravimo dalykus besivystančiose valstybėse. Kolegos, visi mes siekiame tų pačių tikslų, visi siekiame kovoti su klimato kaita, tačiau būkime realūs, turėkime realių tikslų, žinoma, turėtume spausti ir JAV bei kitus partnerius, kad ir jie įsipareigotų kovoti su klimato kaita. Tačiau minus 40 procentų, minus 45 procentai nėra labai realūs tikslai ir tokiu būdu mes galėtume sukompromituoti savo reputaciją. Turėtume suvokti, kad iki Kopenhagos konferencijos turėtume įtikinti partnerius Junktinėse Amerikos valstijose. Ačiū. Dėkoju, poniai Grostet, ponia Dagmar Rogberent. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėl darbo tvarkos. Aš tiesiog norėčiau priminti, kokia yra tvarka. Mes visą dieną dirbsime šioje salėje, mes žinome šią salę, akustika čia yra pakankamai gera, tačiau man tikrai pradės skaudėti galvą dienai bėgant. Taigi aš tiesiog norėčiau paprašyti, kad jūs užtikrintumėte gerą akustiką tokio pat lygio, kokio mes ir tikimės plenarnio posėdžio metu. Komiteto pirmininkas pažadėjo išspręsti šį klausimą. Taigi aš tikiuosi, kad mums bus parodyta šiek tiek supratingumo. Dėkoju. Pane pirmininkė, mes jau bandėme spręsti šį klausimą. Deja, situacija, kaip matome, nepagerėjo. Mes nesame technikai, taigi mes kreipsimės į technikus ir paprašysime jų pagerinti situaciją šioje salėje. Jūs turėtumėte laikyti ausinės kaip galima toliau nuo mikrofono, ypač pasisakymo metu. Toks bent jau yra patarimas. Taigi paprašyčiau kiekvieno iš jūsų šiek tiek daugiau supratingumo. Dabar suteiksiu žodį. Dar vienas pasisakymas dėl darbo tvarkos, prašom. Pone pirmininkė, aš pavydžiu jums, nes jūs esate susidariusi labai gerą šių rūmų įspūdį. Manau, kad e, administracija, aišku, jums irgi padės ir jei jūs ir toliau tokios e, laikysenos laikysitės, tuomet e, dirbsite sėkmingai. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pritariu tam, kad mes atrodome pernelyg optimistiškai nusiteikę ir nustatome labai aukštus tikslus ir iš tiesų mums reikės nuveikti daug daugiau siekiant tokių tikslų. Aš tikėčiausi ir norėčiau, kad ši rezoliucija būtų konkretesnė, taip pat konkrečiau būtų kalbama apie besivystančias valstybės, atsižvelgianti tai, kad mes jiems norime teikti būtiną finansavimą. Bet mes taip pat žinome, ir tai yra nekarta išreikšta komisijos komunikate, kad nuo, 30 iki, nuo 15 iki 30 procentų turėtų būti finansavimas. Ir 2015 metais finansavimas turėtų padintas, pasiekti 30 procentų. Nors kita vertus tekstas yra labai aiškus ir gerai suformuluotas. Buvo paminėta, kad Junktinės valstijos daugiausia žiūri į tai, kas vyksta Kinijoje, o ne Europoje. Aš šiek tiek laiko gyvenau JAV ir man susidarė toks įspūdis, kad JAV tikrai žiūri tai, kas vyksta Kinijoje, bet Junktinių valstybių visuomenė labiau žiūri ir stebi tai, kas vyksta Europoje. Mes čia pradėjome pramonės revoliuciją, mes sukėlėme šitą problemą, klimato kaitos problemą ir todėl turime daugiau prisidėti sprendžiant šią problemą. Ačiū. Chris Davis, vous avez la parole. Thank you, President. Ponas Deivis. Dėkui, ponė pirmininkė, aš noriu vieną pastebėjimą išsakyti. Mes ankstesnėje klimato kaitos konferencijoje stebėjome didelį progresą. Jis buvo pasiektas po truputį, bet pasiektas. O Kopenhagoje tikimės, kad žengsime daug didesnį žingsnį pirmin. Nustatysime sistemą ar programą, kuri numatys ambicingas priemonės. Uh, ir Švedijos e, aplinkosaugos ministras dalyvaus toje konferencijoje. Jis yra, e, norėtų, kad būtų nustatyti minimalus reikalavimai Kopenhagos konferencijoje kad būtų numatytos būtinos priemonės, kurios padėtų užtikrinti temperatūros kilimą nedaugiau kaip dviem laipsniais ir kad būtų sudaryti susitarimai, kuriuose dalyvautų visi svarbiausi veikėjai visame pasaulyje ir kad valstybės įsipareigotų imtis konkretesnių ir e, e, veiksmingesnių veiksmų ir visą tai būtų paremta moksliniais tyrimais darybų metu visose e, tokiose konferencijose valstybės narės siunčia savo pareigotus asmenys, atvyksta ministrai pirmininkai, jie skambina savo vyriausybėms ir klausia, kiek lankščiai galiu keisti mūsų pasisakymą, savo valstybės pasisakymą. Bet turėtume nenutolti nuo pagrindinių finansinių įsipareigojimų, ypač turtingiausiams valstybėms. Ir ateis toks laikas, kai aplinkosaugos ministrai tiesiog bus nebepajėgus priimti svarbiausių sprendimų. Juos turės priimti valstybių vadovai. Jie turės susirinkti į vieną patalpą, diskutuoti ir raginti vieni kitus imtis vis ambicingesnių tikslų. Tad iš tiesų ne valstybių narių e, ministrai pirmininkai turės įgyvendinti prisimtus įpareigojimus, bet tai turės užtikrinti valstybių vadovai. Junktinės karalystės ministras pirmininkas taip pat patikino, kad dalyvaus Kopenhagos konferencijoje bent jau keletą paskutinių dienų. Todėl ten turėtume užduoti tokį klausimą, ar mūsų ministrų pirmininkai, kancleriai ir valstybių vadovai yra pasirengę atvykti į Kopenhagą lemiamam dėrybų raundui, bet jeigu, nes jeigu jie neatvyks, tada viskas gali išslysti mums iš rankų. Chris Davis, Peter Lise, Ačiū Krisui Deivisui, Piteris Lys. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Kodėl šios temos negalima lyginti su kitais politiniais klausimais? Manau, kad kitais atvejais galima ieškoti kompromisu. Prezidentas Sarkozy praėjusiais metais, kalbėdamas parlamente, sakė, kad klimato kaita yra visiškai kitokio pobūdžio klausimas, nes jei per ateinančius keletą metų mes nesimsime uh, konkrečių žingsnių, tuomet vėliau jau bus nieko, nebus įmanoma tų žingsnių imtis. Nėra kelio atgal. Būtent todėl turime labai rimtai pažiūrėti į šį klausimą. Ekspertas e, vienas yra pasakęs, kad e, jei um, penkis kilometrus nuplaukiama į jūrą, tai reikia ir sugrįžti būtent penkis kilometrus atgal į krantą, negalime plaukti tik keturis kilometrus atgal, nes priešingų atveju nuskestum. Taigi šis klausimas yra labai svarbus ir jautrus ir tai, ką aš išgirstu iš JAV, mane tikrai nuliūdina. Dėl prekybos taršos leidimai sistemos ir aviacijos sektoriaus įtraukimo e, į šią sistemą. Nuo 90-ųjų metų išlakų kiekis padvigubėjo. Turime savo aiškiai pasakyti, kad taip toliau gyventi negalime. Turime aiškiai rezoliucijai rašyti, kad aviacijos sektorius turėtų būti įtrauktas į prekybos taršos leidimai sistemą. Turime labai aiškę kalbas kalbėti ir su besivystančiomis šalimis. Skrydis iš Kinijos į Londoną ar iš Indijos į JAV. Yra svarbus, tačiau e, šiais maršrutais skraidantys žmonės tikriausiai tiesiogiai nepatiria jokio klimato kaitos poveikio. Manau, kad reikėtų kalbėti ir apie jūrų transportą. Apie jį dar nebuvo užsiminta. E, daugelis jūrų transporto vežėjų teigia, kad jūrų transportas galėtų sumažinti e, išlakų kiekį. Aš nežinau, ar mums pavyks susitarti Kopenhagoje. Mane labai nuvylė tai, kad e, Pittsburgė šis klausimas nebuvo iškeltas. Kita svarbi tema - finansavimas. Aš suprantu visus ir jiems, aišku, pritariu, um, kurie sako, kad reikia teikti pagalbą besivystančiams valstybėms, kai jos bando sušvelninti klimato kaitos poveikį. Tačiau Pagalba besivystančiams valstybėms nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra pati kova su klimato kaita. Ir jei klimatas keisis ir toliau taip sparčiai, kaip mm, nu, tai numato mokslininkų prognozijas, tai mm, susidarys tokia situacija, kai mes labiau kentėsime, nei dabar kenčia žmonės gyvenantis besivystančiose šalyse. Manau, kad galėtume Uh, aiškiai kreiptis į besivystančių valstybių vadovus ir juos skatindami kovoti su klimato kaita. Aš visiškai pritariu uh, Karlui Florencui. Manau, kad reikia konkrečiai pasakyti, kaip ketiname administruoti finansinę paramą. Aš suprantu, kad kai kurios valstybės narės visiškai nenori, kad ES biudžetas būtų e, dirbtinai išpučiamas. Galbūt galėtume sukurti atskirą tarp vyriausybinį fondą ir tačiau tokio fondo, fondo įsteigimas panaikintų galimybę Europos parlamentui kontroliuoti E, fondo asignavimo skirstimą. Būtent todėl numatyti eilutę ES biudžete yra protinga. Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą. Daugiau nei 50 procentų visų išlakų Europos Sąjungoje yra iš sektorių, kurie neįtraukti į šios leidimų prekybos sistemą. Tai kaip mes galime prisimti įsipareigojimus, jei net e, toks didelis, e, tokia didelė dalis e, sektorių yra visiškai neįtraukta į mano minėtą sistemą. Neturime kalbėti visada tik apie um, blogąją pramonę, o reaguodamas į Kriso Deiviso pastabas turiu pasakyti, kad reikia geresnio reguliavimo. Aš nesu optimistas, tačiau e, turiu pasakyti, kad mums reikia politinio vedlio. Man labai džiugu buvo klausyti Obamos kalbos, kai jis sakė, kad jis skris į Kopenhagą, tačiau Kopenhagoje bandys e, pareklamuoti Čikagą, kad Čikagoje vyktų olimpinės žaidynės. Gaila, kad jis nedalyvaus e, Kopenhagos klimato kaitos konferencijoje. Zelž. Dėkoju, pana Žoran Šiželis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie pabrėžia, jog norėtų iš pasaulio lyderių išgirsti konkrečių pasiūlymų Kopenhagoje. Kopenhagos konferencijoje reikėtų kalbėti apie tai, kas yra pasiekiama ir įmanoma. Be Kinijos turėčiau paminėti dar vieną valstybę, kuri kelia dar didesnį susirūpinimą, bent jau mano nuomonę tai yra Indija. Indijos požiūris į klimato kaitą ir išmetalus tikrai kelia didelį susirūpinimą dėl prezidento Obamos ir JAV. Mane taip pat labai neramina JAV pozicija. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į keletą kitų dalykų. Klimato kaita yra horizontalus reiškinys. Anksčiau Klimato kaitą mes aptardavome, kai kalbėdavome apie aplinkos apsaugą. Šis klausimas yra horizontalus. Europos parlamente yra ir kitų komitetų, kurie sprendžia klimato kaitos klausimus. Vienas iš tokių komitetų yra ITRE. Vakar politinių frakcijų atstovai svarstė daugiau negu 3 valandas šį rezoliucijos projektą ir sutarė, kad tai būtų geras pagrindas darbui ateičiai, tačiau kai ko čia dar trūksta. Dėl to ITRE komitetas pateikė savo pakeitimus. Norėčiau atkreipti jūsų komiteto dėmesį į ITRES komiteto pateiktus pakeitimus. ITRE, kaip žinia, yra taip pat atsakinga už šią sritį. Taigi norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, mažai anglės išmetančių technologijų kūrimas. Tokios technologijos yra įmanomos, jeigu bendradarbiaus mokslinės bendruomenės atstovai ir jeigu mes dirbsime technologijos perdavimo srityje. Mums reikalingi nauji bendradarbiavimo modeliai. Mums reikia pagalvoti, kaip į šį procesą įtraukti ir besivystančias šalis. Tik tai tokiu būdu mes galėsime apibriežti uh, mūsų bendradarbiavimo santykius. Žinoma, turime pagalvoti ir apie intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. Mūsų taip pat neramina anglies nutekėjimas. Technologijos perdavimas iš Europos į kitas valstybes nėra pakankamas. Mums yra reikalingos naujos technologijos, kurios užkirstų kelią anglies nutekėjimui. Taigi į rezoliuciją reikėtų įtraukti atskirą dalį, kurioje būtų kreipiamasi į pramoninės valstybės, raginant jas prisidėti prie ES pastangų. Energetika yra kitas klausimas. Būtent šis sektorius išmeta daugiausia dujų. Taigi mums yra reikalingas didesnis dėmesys atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Būtina skirti daugiau dėmesio atsinaujinantiems šaltiniams ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Iškastinis kuras - svarbus klausimas tiek Kinijai, tiek ir Indijai. Mes manome, kad šioje rezoliucijoje turėtume išreikšti pritarimą švarių technologijų plėtojimui. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mums reikia naujų paskatų bendradarbiauti mokslinėje erdvėje. Didesnis bendradarbiavimas užtikrintų greitesnį ir sažiningesnį technologijų perkelimą į besivystančias šalis. Ačiū. Pirmininkė. Dėkuoju dabar pana Žilparniui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Aš pritariu rezoliucijos pozicijai, tačiau norėčiau pažvelgti į finansavimo klausimą. Manau, kad mes turėtume prisimti didesnių įsipareigojimų finansavimo erdvėje, siekiant savo tikslų. Pasiūlymo dėl rezoliucijos projekte mes kalbame apie finansavimą, mums būtina paskatinti ekonomikos augimą, Todėl rezoliucijos projekte reikėtų kalbėti ir apie anglijas nutekėjimą bei apie tokio nutekėjimo rizikos mažinimą. Taigi energetikos ir klimato paketas turėtų paskatinti trečiasias valstybės imtis atitinkamų priemonių. Aš esu pateikęs klausimą raštu Europos komisijai. Akivaizdu, kad mums būtina pasiekti tikslų Kopenhagos konferencijoje. Mūsų dalyvavimas ten yra būtinas, kad išreikštume savo poziciją anglės nutekėjimo klausimu. Rezoliucijoje yra numatyti ir mūsų tikslai pavyzdžiui, kvotų koregavimas, teisės prekiauti emisijomis bei kitos priemonės, pavyzdžiui, susijusios su elektros energija. Be šitų klausimų yra ir kitų klausimų, kurie galėtų būti įtraukti į rezoliuciją ir apsvarstyti Kopenhagos konferencijoje. Ačiū. Merci, Parniu, merci synthèse, votre... Dėkoju ponui Parniu, dėkoju už tai, kad kalbėjote trumpai. Pone Guritės Kortinės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Norėčiau kalbėti apie 17 dalį. Aš neseniai grįžau iš Argentinos Ten vyko konferencija dezertifikacijos klausimais ir buvo priimta rezoliucija, kur kalbama apie dikumų plitimą. Ir manau, kad e, dikumų plitimo savoka turi būti įtraukta ir į Kopenhagos darbo atvarkę. Aš norėčiau pasiūlyti porą pakeitimų, kuriuose kalbama būtent apie štai ką. 17 dalyje kalbama apie emisijas, kurios kyla dėl def, e, miškų nikimo ir e, dirbožėmio prastėjimo. Uh, šitie šios savokos turėtų būti įtrauktos į Kopenhagos darbo atverkę. Ir taip pat kitas, kita savoka tai yra bendra žemės ūkio politika, kuri turi būti suderinta su kova su klimato kaita priemonėmis. Valstybėse narse, kurios yra pietų regione, jos neturėtų būti verčiamos iškirsti visus alyvmedžius arba e, vynogynus nes tai tik padidintų dirbožėmio derlingumo prastėjimą ir miškų mažėjimą. Aš manau, kad ir kitos frakcijos pritars tokiam pasiūlymui dėl to, kad mums yra svarbu išlaikyti vidinį nuoseklumą. Ir tai yra, žemės ūkis yra viena iš sričių, kur mes turime atlikti deramai savo namų darbus. Vienas iš žemės, bendros žemės ūkio politikos tikslų yra miškų atgaivinimas. Ir šis klausimas jau kurį laiką ir nebėra svarstymas, o reikėtų tai daryti. Ir taip pat dar vienas įtraukimas turėtų būti padarytas prie finansavimo. Kalbėdami apie prisitaikymo priemonės, turime užtikrinti, kad būtų prieinamos europinės lėšos, dėl to, kad visa, daugelis valstybių ir trečiosios šalis turi labai skaudžią praeitį. Indija pasakė, kad mes dabar tiesiog esame basi, mes neturime pakankamai lėšų, tad turime vengti išvengti tokių klaidų, kurias anksčiau padarė industrializuotos šalis, o Indija būtent dėl to nusprendė net nevykti į Kopenhagą. Todėl mes turime užtikrinti, kad ES elgsis teisingai, atsižvelgs į tai, ką ateityje padarė neteisingai, kokios padarė klaidas ir šiandieną turime padėti besivystančiams valstybėms. Ne tik tai kovoti su skurdu, bet taip pat su problemomis, kurios jiems iškyla didinant savo pajėgumus, mažinant emisijų kiekius. Taip pat aš manau, kad mums reikia aiškiau išsakyti e, tikslus laikotarpį po Kopenhagos e, konferencijos skaičiuojant emisijas, galima taikyti tam tikras matematinės formulės, bet aš manau, kad būsimuose teisiniuose dokumentuose turėsime kalbėti apie atskirus regionus. Reikia žiūrėti ir vertinti, kokiu priemonių skirtų atgaivinti dirbožėmį ar padidinti miškų plotą skirtingose teritorijose reikės imtis. Ir tai turės būti traukti į tų regionų politiką. Ir tam mums reikia vertinti turimus duomenis. Bet neturėtume kaltinti vien tik tai pramonės, dėl to, kad pramonės šakos yra tik tai viena dalis tų, kurie kelia šią problemą. Iš tiesų ši problema yra labai sudėtinga ir sudėtinė. Todėl turime atinkamai atlikti atskirų regionų situacijos analizę. Ir turėsime pateikti pasiūlymą, kur yra nustatytos konkrečios datos, tam, kad būtų galima konkrečiai išanalizuoti emisijas ir jų leidimus atskiriems regionams. Zoltan Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. Egy komolyan előkészített szakmai anyagról vitázunk itt. Ugyanakkor... Ačiū, pane pirmininkė. Mes svarstame labai rimtą dokumentą. Kopenhagos konferencijoje bus du aspektai. E, profesionalusis ir politinis. Siekiant išspręsti globalinį klausimą, mums nepakanka vien tik vietos pastangų. Europa gali parodyti pavyzdį. Mes jau anksčiau girdėjome, kad Europa gali siekti net iliuzinių planų. Tačiau į šį procesą turi būti įtraukti ir didžiausi teršėjai, tai yra JAV ir Kinija. Būtina šias valstybės įtikinti sumažinti emisijų kiekį. Švedijos ministrė pasakė, kad iš JAV galima tikėtis tam tikrų žingsnių. Tačiau nuo Kyoto protokolo sudarimo laiko mes žinome, ką tai reiškia. ES pozicija turi būti aiški, ypač JAV atžvilgiu. yra pasakyta, kad ES nėra JAV konkurentė, ji yra JAV partnerė. ES interesai ne visuomet buvo tinkamai atstovaujami jos vadovų. Vicepirmininko mintis susijusi su ES ir JAV gyventojų skaičiumi turėtų paskatinti JAV rimtai žiūrėti į, šią, į šį klausimą. E, Briuselėje ne visuomet į tai yra atsižvelgiama, ypač referendumo organizavimo klausimais. Mes, euroskeptikai, sakome, kad negalime pristatyti savo idėjų uh, Bet Kopenhagoje mes turėsime atstovauti daugybės valstybių idėjas ir nuomonės 27 valstybių. Daugelis kalba apie Junktinio Amerikos valstijų atsakomybę, tačiau aš esu įsitikinęs, kad ES ir Europa čia turėtų uh, atstovauti 500 milijonų piliečių ir 27 valstybės ir turi siekti ne tik visuomenės e, gerovės, bet taip pat turėtų pasistengti, kad JAV rimtai pažiūrėtų į klimato kaitos klausimą ir imtųsi atitinkamų žingsnių. Aš manau, kad atsakomybės klausimas yra pats svarbiausias šiame kontekste. Taigi, kodėl mes nekalbame apie atsakomybę šiame projekte ir kodėl mes nesinčiame savo atstovų į Kopenhagos konferenciją, tų, kurie tikrai norėtų kažką nuveikti šiuo klausimu. Ačiū labai, kolegas Kilakakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με την εξής παρατήρηση. Norėčiau pradėti nuo vienos pastabos. Mes kalbame apie finansavimą, tačiau turėtume nepamiršti, kad praėjusiais metais nuo 2 iki 3 milijardų eurų buvo išleista ekonomikos gaivinimo planui tai parodo, kad jei yra poreikis, galima gauti pinigų, nesvarbu iš kur. Antra pastaba. Kaip bus naudojama finansinė parama? Turėtume laikytis e, teršėjas moka principo kai teisinė prasme yra įmanoma, turėtume pasiekti, kad būtent teršėjas mokėtų, o ne kiti. Pereikime prie aviacijos ir jūrų transporto. Šie klausimai ypatingai svarbus. Šie sektoriai traktuojami vienodai, tačiau reikia pripažinti, kad jie yra visiškai skirtingi. Aviacijos sektorius daug daugiau teršia aplinką nei jūrų transportas. Jūrų transportas apskritai yra um, mažiausia aplinką teršianti transportavimo forma. Taip pat turime prisiminti, kad e, tam tikri tikslai yra numat, ir įsipareigojimai yra nupa, numatyti ir um, antžeminiam transportui. Tačiau būtent sausumos e, kelių transportas išmeta 50 procentų visų išlakų. Turime šio fakto nepamiršti. Reikia numatyti ir tam tikrus įsipareigojimus tran, sausumos transporto pramoniai. Kalbant apie nesėkmingas dėrybas su Tarptautinė jūro organizacija ir Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Turime iš tos nesėkmės pasimokyti. Norėčiau pateikti pakeitimą um, 18 straipsniui, perskaitysiu angliškai. Čia, kur kalbama, kad jūrų transporto sektoriams būtų nustatyti tokie patys tikslai kaip ir kitoms pramonės E, šalim, šakoms reikėtų kalbėti įtraukus didžiausią taršalų kiekio nustatymą. 19 punkte kalbama, kad atsižvelgdamas į nepavykusias darybas su CAO ir tarptautinę jūrų organizaciją ir taip toliau, reikėtų saky, kalbėti ne apie, ne, formuluoti taip, ne atsižvelgdamas į neapyvuk, nepavykusias darybas, tačiau reikėtų tą dalį suformuluoti taip, jei darybos nepavyktų, tuomet būtų taip. Ačiū labai, Bas Ekort. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad daug kas iš mūsų kalbėjo apie dviejų laipsnių tikslą, kuris yra labai svarbus šiai rezoliucijai. Tačiau turime prisiminti, kad šis tikslas turėtų būti ne tik ES tikslas, tačiau ir visų didžiojo aštuonetuko valstybių tikslas. Daug metų buvo dirbama e, siekiant šį tikslą pasiekti, tačiau turėtume kalbėti apie apie išlakų mažinimą 40 procentų arba netgi 50 procentų. Turime konkrečiai formuluoti tikslus. Kalbant apie ponę Grostet, kuri kalbėjo apie um, patikimumą, turiu pasakyti, kad turėtume įvertinti ir Kinijos pastangas. Kinija po dviejų metų turės pačius didžiausius vėjų jėgainių parkus visame pasaulyje. Tai rodo, kad jei esama politinės valios, tuomet galima sėkmingai dėkti švarias technologijas. Europos Sąjungoje turėtume konkrečiai susitarti dėl e, konkrečių tikslų, kalbu apie dviejų laipsnių tikslą ir uh, turėtume liautis daugiau kalbėti apie e, išlakų mažinimo siekius, turėtume daugiau kalbėti apie žaliųjų technologijų plėtrą ir į šias diskusijas įtraukti ir Kiniją, ir JAV. Ačiū labai. E, Kinija yra ir didžiausia anglijas jėgainių savininkė.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 Rezoliucijos tekstas yra geras, labai gerai, kad pasirinkta būtent rezoliucija, daug kas tokiai rezoliucijai pritars mūsų parlamente, tačiau galėtume kai kurias rezoliucijos formuluotę suformuluoti griežčiau. Turėtume nustatyti griežtesnius tikslus. Tačiau ypatingai svarbu ne tik nusistatyti tikslus, tačiau ir sugebėti jų pasiekti. Mes savame suprantame, norime padėti ir besivystančiams valstybėms, tačiau e, turėtume nepamiršti, kad patys esame susitarę dėl tam tikrų įsipareigojimų. Turėtume kalbėti apie konkrečias biudžeto eilutes. Pritariu prieš mane kalbėjusiems kolegoms. E, vienas didžiausių iššūkių yra atsinaujinantis energijos šaltiniai. Manau, kad mes šioje srityje esame per vangus. Galbūt galėtume griežčiau formuluoti kai kurias eilutes susijusias būtent su šiuo klausimu. Aš pati pateiksiu keletą pakeitimų. Turėtume akcentuoti saulės energiją ir energiją vėjo energiją, turėtume pasiekti, kad būtent ES taptų pionierę šioje srityje. Europa turi rodyti gerą pavyzdį, o rezoliucija yra gera priemonė sustiprinti savo tikslus. E. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Debatose jau buvo kalbėta apie tai, kad nereikia užsibriežti per didelių tikslų, jei jų neketinama pasiekti. Mane kiek išgazdino šios mintys, nes būtent e, kalbant apie klimato kaitą ir ekonominę krizę, turime kalbėti apie konkrečius tikslus. Visiems aišku, kad ekonomikos gaivinimo planas yra labai brangus planas, tačiau paraleliai turėtume nepamiršti ir e, klimato kaitos švelninimo plano. Į Kopenhagą turime vykti su tinkamomis priemonėmis, turime kalbėti apie technologijų keitimą. Jei didelis kiekis fotovoltinės energijos tiekiama iš kitų žemynų, turime pasiekti, kad tai vyktų veiksmingai. Turime numatyti konkretų technologijų keitimą. Nebūkime užsidėję rožinius akinius. Kalbant apie tiekimo terminus, kol kas tiekimo terminai yra 2-3 metai. E, šiuo metu esame atsidūrę nepavydėtinoje krizės situacijoje, taigi turime peržiūrėti tiekimo terminus. Peteris Lyze kalbėjo apie tarptautinę aviaciją ir jūrų transportą, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija jau keletą metų yra įtraukta į diskusijas. Dažnai daroma nuoroda į būtent um, Tarptautinės civilinės aviacijos organizaciją, tačiau uh, bandant įtraukti ją į mūsų diskusijas, tačiau turėtume būti griežtesni ir daryti tam tikrą spaudimą šiai organizacijai. Aišku, galėtume um, kalbėti apie mokesčius, tačiau jei mums nepavyksta suvienodinti mokesčių ES, tai kaip tai bus įmanoma padaryti uh, um, už ES ribų. Tartutinė aviacija, jūrų transportas, prekybos taršos leidimai sistema yra labai svarbios temos šioje rezoliucijoje. Ačiū, Richardas Eibert. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu Jums priminti, kad mes priimdami savo sprendimus turėtume remtis ne tik moksliniais atradimais, tačiau ir sveiku protu. Praėjusiais, praėjusį e, šimtmetį Freudas e, sukūrė naujas teorijas, buvo sukurta kvantų teorija ir kitos teorijos. Ką aš to noriu pasakyti? Tai, kad sukurta nauja mokslinė teorija, nebūtinai reiškia, kad jos išvados yra teisingos. Kalbėdami apie klimato kaitą, matome, kad šis fenomenas tikrai egzistuoja, dėl to niekas nesiginčia, nes didžioji mokslininkų dalis pripažįsta, kad klimatas keičiasi. Tačiau kitas svarbus dalykas antropogeninis poveikis, jei taip galiu suformuluoti, didėja. Tačiau yra ir tam tikrų abejonių dėl būtent žmogaus poveikio e, klimato kaitai. Mes kalbame apie 20 procentų tikslus, 40 procentų e, tikslus. Tačiau turime kalbėti ne tik apie tikslus, tačiau ir apie konkrečias priemonės, kurios padėtų tom, tų tikslų pasiekti. Turime nepamiršti, kad mūsų ekonomika turėtų išlikti konkurencinga tarptautinėje rinkoje. Su tomis mintimis turime vykti į Kopenhagos konferenciją. Svarbu persvastyti savo požiūrį. Taip pat svarbu prisimant įvairius įsipareigojimus nekelti grėsmės ES ekonomikai. Turime užsitikrinti tinkamą vietą pasaulio rinkose ir tik tada kalbėti apie klimato kaitos tikslus. Juo labiau, kad ne visi mokslininkai susitara dėl žmogaus poveikio klimato kaitai. Manau, kad reikėtų akcentuoti efektyvesnį energijos suvartojimą. Ir Europa parodė, kad ji sėkmingai veikia šioje srityje, kurdama um, energiją taupančias technologijas. Taip pat turėtume užtikrinti, kad e, dėl mūsų prisimtų tikslų nesumažėtų darbo vietų skaičius. Kalbant apie Kiniją ir JAV, e, buvo minėta, kad e, Kinija 50 procentų visų išlakų išmeta, tačiau aš. Mm, Noriu priminti, kad Kinija taip pat daug investuoja į žaliasias technologijas. Todėl aš manau, kad Kopenhagoje dėl Kinijos pozicijos problemų nekils. Greičiau problemų kils e, diskusijose ir darybose su JAV. Kongresas iki savo kadencijos pabaigos turi 18 darbo dienų. Ponai ir ponios, 18 darbo dienų. O prezidento Obamos veikla bus vertinama pagal tai, ar jam pavyks įgyvendinti sveikatos reformą. Taigi matote, kad amerikiečius spaudžia laikas. Tai vėlgi reiškia, kad tikriausia JAV negalės pritarti privalomiems įsipareigojimams. Būtent todėl turime masty, apmastyti ir kitus scenarius. Kokią kryptį pasirinksime, jei Kopenhagoje nepavyks susitarti? Kaip jau minėjau, būtent JAV bus didžiausias barjeras. Tiek iš mūsų, tiek iš komisijos e, norėčiau tikėtis, kad skirtume daugiau dėmesio vandens sektoriui. Vyksta didelės kolizijos, stebime e, potvinius, stebime, kad kai kuriuose regionuose e, trūksta vandens, taigi šitama yra labai svarbi. Manau, kad turėtume nepamiršti sveiko proto priimdami sprendimus, nes mes būtent mes esame atsakingi už priimtus sprendimus, o mokslininkai greitai gali sukurti ir visiškai kitas teo teorijas. Ačiū Zieberiui. Joao Ferreira. Senhor Presidente, caras e caros colegas. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, turiu porą trumpų pastebėjimų. Aš manau, kad rezoliucija tampa svarbi tada, kai joje paliečiama pakankamai svarbių temų susijusių su klimato kaita. Šis klausimas yra labai glaudžiai susijęs su priklausomybė nuo iškastinio kūro. Mūsų šalis ilgai buvo priklausomos nuo šios kūro rūšies. Todėl yra itin svarbu, kad visi pritaikytume naujoviškus požiūrius. Todėl manau, kad mes visi galime sutikti, kad yra didžiuliai skirtumai tarp to, kas vyksta ES ir mūsų partneriuose. Mes išreiškėme savo ketinimus imtis iniciatyvos kovoti su klimato kaita. Tačiau yra kai kur trūkumų. Pavyzdžiui, bendroje žemės ūkio politikoje. Mes bandome sumažinti trukdžius priekybai. Bet tai darydami turime nepamiršti to, kad susitarimai dėl priekybos taip pat yra susijęs su klimato skaita, jie jį veikia. Jie taip pat yra susijęs su vartojimo lygiu. Klimato kaita yra taip pat tiesiogiai susijusi ir su gamyba, gamybos mastais. Ir visa tai didina išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Iš tiesų visame pasaulyje turi būti imamasi pastangų, dalis pastangų jau yra imamasi. Nes visas pasaulis prisideda prie klimato kaitos. Visa žmonija turi kartu spręsti šią be galo didelę ir svarbę problemą iš tiesų ne tik tai ekonomikos sektorius turi imtis veiksmų, tik tai ne, ne tik nuo ekonomikos priklausys, ar mums pavyks išspręsti šią bėdą. Mes labai priklausomi esame nuo rinkodaros instrumentų, kurie yra skirti kovoti su šitą problemą. Žinoma, rinkodaros priemonės yra būtinos ir padeda mums mažinti e, emisijų kiekius, tai galime pripažinti, bet iš tiesų yra keletas specifinių sektorių, kuriuos reikėtų pažvelgti atidžiau. Čia yra nemažai klausimų. Vienas iš tokių yra socialinis ekonominis aspektas. Kaip socialinis ekonominis aspektas pasireiškia taikant įvairias aplinkosauginės priemonės. ES valstybės narės turi skirtingas situacijas, todėl ir jų atsakomybė atrodo, kad yra skirtinga. Bet neturime pamiršti, kad reikia šią problemą spręsti visos ES mastu ir Europos lygiu. Įnašai iš visų ES narių mažinant emisijas yra būtini, nors tie indėliai yra labai skirtingi. Tai matėme praeitįje, tai matysime ir ateityje. Dėkui toliau, Sardžia Velato. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo 99 metų aš esu Europos parlamento narys. Ir iš tiesų aš pavydžiu kai kuriems mūsų kolegoms, dėl to, kad jie yra labai tvirti savo nuomonėje. Jie labai aiškiai ir užtikrintai skatina kovoti prieš tam tikras problemas. Aš pavyzdžių kai kuriems mūsų kolegoms, kurie gali iš savo nuomonę pagrysti patikimais moksliniais duomenimis. Aš iš tiesų girdėjau ir skaičiau nemažai publikacijų išreikštų e, paskelbtų įvairiausių mokslininkų ir neradau nei vienos kol kas, kuri man galėtų suteikti pakankamai faktų, kurie įrodytų, kad e, klimato kaita yra susijusi su žmogaus veikla, nors iš tiesų negalima tuo net abejoti. Kai kurie mūsų kolegos yra tokie užtikrinti savo nuomonėse. Jie kalba apie ozono sluoksnio skilės, taip pat apie visuomenės nuomonę, kai tam tikrą laiką žmonės tiesiog bijojo išeiti į lauką, iš, pasivaikščioti, nes bijojo, kad dėl skilių ozono sluoksnį jie tiesiog kabutėse iškeps. Tai reiškia, visą tai atsirado dėl to, kaip, dėl to, kad kai kurie aplinkosaugos aktyvistai pernelik užtikrintai kalbėjo dėl šiais klausimais. Iš tiesų matoma tendencija, kad yra kalbama vis apie įvairias katastrofas ir didžiulės nelaimės ir šiek tiek perdėdama, perdėdama. Man atrodo, kad čia mes kartais pritrūkstame realistiškumo. Žinoma, aš esu tvirtai įsitikinęs, kad mes turime reaguoti į problemas ir spręsti visas problemas susijusias su tarša, bet nereikėtų perdėti. Turime būti realistais, prisimdami atsakomybę savo veiksmus. Žmonės kartais kalba įvairiausius dalykus ir tai jie daro nekreipdami dėmesio į tai, kokias pasiekmes sukelia jų žodžiai žmonių veiklai, ekonomikai ir panašiai. Iš to kyla naujos problemos, nes iš tiesų pasiūlomos teorinės iniciatyvos, kurios gali turėti ekonomikai didžiulių padarinių visoje Europos Sąjungoje. Ir tai atveria duris ir kitoms valstybėms kurios vykdo teisinį dempingą, taip vadinamą Europos Sąjungai. Aš taip pat manau, kad tai yra itin svarbu. Kalbėdami apie Kiniją, Indiją, Braziliją ir teisinio dempingo politikas, mes kalbame apie tai ir tai pripažįstame. Ir atrodo, kad mes tokius veiksmus netgi finansuojame, nes nežinome, ar mūsų finansavimas eina tinkama linkme. Gali būti, kad mes finansuojame tokį konkurencingumą, kuri, nuo kurio patys paskui ir kenčiame, neteisėtą ar nesažininką konkurenciją. Tai žinoma yra hipotezės, teorijos Bet jeigu ir toliau bus skelbiamos tokios teorijos, reiškia, kad mes ir toliau darysime spaudimą savo pramonės šakoms ir ribosime jų veiklą ir tai atneš neigiamų padarinių. Mes tengiamės apsaugoti aplinką, žinoma, tai ir reikia daryti. Ir tikimės, kad ateitis bus geresnė. Saugodami aplinką galėsime užtikrinti savo vaikams geresnę ateitį, bet turime užtikrinti, kad sudarysime tinkamas sąlygas pasiekti savo tikslams, nes kita vertus tik toliau ES jausis neigiami padaliniai. Ir pabaigai aš pritariu ponios Klostet pastaboms. Ji pasakė, kad mums reikėtų labiau susitelkti į realistiškus e, tikslus ir sukurti reikiamas ir tinkamas sąlygas tam, kad bendromis pastangomis pasiektume apčiuopiamų tikslų. Labai dažnai girdėjau ir šioje salėje įvairių pasisakymų, kurie paskui žmonės ragino išsakyti e, nuomonės, kurios nebuvo pagristos jokiais realiais faktais. Ga, jeigu ir toliau taip darysime, gali būti, kad situacija susiklostys panašiai tą, kuri buvo dėl ozono sluoksnio, kai tam tikri dalykai yra skatinami tik tai dėl, e, iš ekonominių paskatų. Žinoma, visi turime stengtis daryti kiek galime daugiau, tam, kad e, pasiektume savo tikslų, turime užtikrinti investicijas energetikos ištekliams užtikrinti, bet iš tiesų mane ima juokas, kai girdžiu kai kurios oponentus, kurie skundžiasi dėl to, kad iškastinis kūras yra naudojamas pernelyg plačiai. Jie buvo pagrindiniai kovotojai prieš brandolinę energetiką ir dėl to tai mažina jų patikimumą. Turiu tai pasakyti. Dėkui. Dėkoju už išsakytą nuomonę. Ozonos sluoksnis plonėja dėl to, kad yra tam tikrų medžiagų, kurios yra naudojamos, kurių naudojimą reikėtų sumažinti. Ir galbūt sumažėtų ir klimato kaita, jeigu mes sumažintume tam tikrų medžiagų suvartojimą. E, mokslininkai, didžioji jų dalis mums labai dažnai apie tai kalba. Dabar Asoveslin, prašom. Ačiū labai, pana pirmininkė. Rinkiminės kompanijos metu manęs dažnai klausė, apie tai, ar mes pasidomime, kokiais argumentais remiantis kritikuojama e, klimato kaitos e, komisijos veikla. Socialistų frakcija pakvietė į parlamentą jungtinių tautų klimato kaitos komisijos atstovus ir jiems uždavėme daug klausimų. Sulaukime labai pagristų, aiškių, įtikinamų atsakymų. Norėčiau rekomenduoti ir kitoms frakcijoms pakviesti į savo posėdžius e, klimato kaitos komisijos atstovus ir tada patys savo ausimis išgirsite, atsakymus į jums rūpimus klausimus. Kalbant apie sveiką protą ir mokslininkus, buvo išsakyta mintis, kad reikėtų vadovauti sveikų protų, o ne tik mokslininkų atradimais. Mes patyrėme ekstremalių dikumėjimų reiškinių, ekstremalios sausros buvo ekstremalūs po, potviniai. Po Ir manau, kad mes ir vadovaudamėsi savo sveiku protu jau suvokiame, kad kažkas čia negerai. Reikia ieškoti atsakingų mumis pasitikima ir tikrai sudėtinga yra nu, numatyti žemesnius e, išlakų mažinimo tikslus, turint omenyje, kad taip intensyviai teršiama aplinka. Neturėtume priimti kompromisų, čia jokių kompromisų ir nuolaidų būti negali. Dėl pačios rezoliucijos Aš būčiau tikėjusis ambicingesnių tikslų. Deja, parlamentas pasirinko kitokį toną. Tačiau gal vis dėlto galėtume atsižvelgti į naujausius mokslinius atradimus. Gal galėtume E, nesitarti dėl tokių įsipareigojimų, jau, kurie jau po penkių metų nepasiteisins, bus e, tarsi netitiks tikrovės po penkių metų. Taip pat turėtume akcentuoti teigiamas šių ambicingų tikslų pusės turėtume kalbėti apie didesnį užimtumą, apie gamtos apsaugą. Ir pagaliau mes visi puikiai suvokiame, kad mokslininkai visi vieningai sutarė, kad esama tam tikrų problemų, kad reikia imtis konkrečių žingsnių. Taip pat aišku tai, kad reikia konkrečių žingsnių imtis laiku. Ir tos šalis, kurios imasi konkrečių žingsnių, turi bandyti patraukti savo pusėn ir kitas e, šalis, kitus subjektus. Manau, kad turime įtikinti visuomenę, kad svarbiausia reikia imtis konkrečių žingsnių laiku ir kuo anksčiau to imsimės, to bus geriau. Filip Žvan, dėkuoju, pane pirmininkė, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Aš esu naujas parlamento narys. Ir mane šiek tiek neramina, net šokiravo mane kai kurie pasisakymai. Išgirdau labai nemažai skeptiškų pasisakymų. Taip pat girdėjau ir kitokią nuomonę. Ta didžiulį tikėjimą moksliniais duomenimis, kuriais galbūt ne visuomet galime pasikliauti. Kai kurie kolegos sako, kad, kad rezoliucija ir jos formuluotės turi būti sugriežtintos, sustiprintos, nes tokia yra realybė. Žemė yra apvali. Sveikas protas taip pat ne visuomet atneša laukiamų rezultatų. Taigi mes išklausėme realių pasisakymų ir nelabai realių pasisakymų. Taigi kaipgi mes galime kovoti su klimato kaita, jeigu, tarkime, nebeskirsime žmonėms antibiotikų, tai nebeturėsime jokios cheminės pramonės, tokiu būdu sutrumpės gyvenimo trukmė ir sumažės žmogaus poveikis klimato kaitai. Tai yra tikrai šokiruojančios išvados, bet jeigu perėsime konkrečiai prie rezoliucijos, tai noriu pasakyti, kad ją tikrai atidžiai perskaičiau, kaip ir visi kiti. Taigi turiu bendro pobūdžio pastabų ir konkrečių pasiūlymų susijusių su rezoliucija. Rezoliucijoje negalima kvestionuoti anksčiau prisimtų įsipareigojimų. Energetikos ir klimato kaitos pakete buvo sutarta dėl 20 procentų. Toks tikslas buvo nustatytas po ilgų diskusijų, o čia rezoliucijoje kalbama apie 40 procentų tikslą. Aš nesuprantu, iš kur jis atsiranda. Žinoma, aš esu gan atviras tokiam tikslui, galbūt 50 rašykime arba 60 net. Bet mums yra reikalingi moksliniai įrodymai. Ir dar kartą noriu priminti, kad demokratinių diskusijų būdu mes sutarėme dėl 20 procentų, kodėl dabar rašome jau 40 procentų. Dabar perėsiu prie konkretesnių pastabų. Antroji dalis. Joje yra sakoma, kad pramonės valstybės turi imtis iniciatyvos, turi rodyti pavyzdį, tačiau besivystančios šalis taip pat turėtų padaryti kiek galima daugiau, jos turi imtis svarių įsipareigojimų. Čia yra minimos trys valstybės - Kinija, Indija ir Brazilija. Tai yra tos valstybės, kurios labiausiai priešinasi įsipareigojimams, kurios gali sužlugdyti Europos ekonomiką. Taigi aš tikiuosi, kad antroji dalis bus pataisyta. Mes kalbame apie besivystančias valstybės, mūsų konkurentes, kurios siekia sužlugdyti ES ekonomiką - Kinija, Indija ir Brazilija. Jų tikslai turi būti nežemesni negu mūsų prisimti įsipareigojimai. Trečioji dalis. Čia kalbama apie 25-40 procentų. Aš jau minėjau, kad turėtų būti 20 procentų, taigi pateiksiu pakeitimą šiai daliai. Ir dar vienas klausimas, kurį iškėlė ne vienas iš anksčiau kalbėjusiųjų. Mes turime galvoti apie Europos pramonę. Europos pramonės šakos turi nustatyti aplinkosauginius tikslus. Mes konkuruojame su kitų trečiųjų šalių pramonės šakomis, kurios ne visuomet laikosi tokių pačių aplinkosaugos reikalavimų. Taigi šį klausimą taip pat reikėtų išspręsti. Aštuntoji dalis. Čia kalbama apie ES bendrą indėlį, kuris turėtų būti nemažesnis negu 30 milijardų eurų iki 2020 metų. Aš nežinau, kokia turėtų būti suma 30, 40 ir 50 milijardų. Svarbiausia, kad ji būtų nustatyta ir būtų skirta. Aš manau, kad bent 20 milijardų eurų nustatyta suma, griežtai nustatyta suma būtų daugiau negu tik tai rašytinė 30, 40 ar 50 milijardų eurų suma. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju kolegoms. Yeah ne visiškai teisingai jūs kalbėjote. Jeigu pažiūrėsime į D konstatuojamąją dalį, į Europos vadovų tarybos priimtą sprendimą 20 procentų sumažinimą iki 2020 metų. Ir jeigu mums pavyks pasiekti sutarimą Kopenhagoje, tai Europa sieks didesnio tikslo, tai yra sumažinimo iki 30 procentų. 30. Jūs remiatės e, trečiuoju punktu, kuriame yra tik minima, ką, kas, kad viršutinė intervalo riba būtų 25-40 procentų. Mes tiesiog teigiame, kad e, tai yra ta intervalo riba, kurios turėtume laikytis ir tai susijęs su Tarptautinės klimato kaitos komisijos rekomendacija. Linda McKevin. Thank you, Chair, and, um... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, kolegai iš EPP pastaba, kuris kalbėjo apie ozono sluoksnį. Manau, kad buvo prisimta ir tarptautinių įsipareigojimų šią problemą įspręsti ir išsprendus šią problemą galima įspręsti ir kitas problemas, e, kalbant apie e, šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimą. Teisingai kalbėjo prieš mane kalbėjęs kolega sakydamas, kad reikia atsižvelgti ir į priimtus įsipareigojimus. Kopenhagoje svarbiausia bus pritraukti kitas valstybės, kad jos laikytųsi tų įsipareigojimų, kurių siekia ES. Tiek pramoninės valstybės, tiek besivystančios šalys susitiks Kopenhagoje. Ir pirmiausia, reikia pateikti tinkamą pasiūlymo paketą, kuris būtų darybo, darybų pagrindas. 2008 metais kalbėjome apie klimato kaitos sušvelninimo priemonės buvo susitarta dėl 20 e, procentų mažiausios e, intervalo ribos. Būtų gerai, jei pavyktų susitarti Kopenhagoje dėl 40 procentų, tačiau tai gali būti sudėtinga. Dabar Karyboje kalbama apie 20 procentų viršutinę ribą, tačiau aš manau, kad minimali mažiausia riba turėtų būti 30 procentų, idealiu atveju reikėtų susitarti dėl 40-45 procentų. Mes parengėme klimato kaitos e, poveikio švelninimo paketą ir remiamės susitarimu praėjusiais metais priimtų, o kalbant apie finansavimą ypatingai svarbu žinoti, ar pavyks susitarti šiais metais Kopenhagoje ar ne. Komisija taip pat buvo pateiktas pasiūlymas, komisijos pirmininkas Baroso vyko į JAF ir pateikė tą paketą JAF vadovybei. Manau, kad sudėti sudėtingas ekonominių požiūrių laikas. Dabar daugelis valstybių susiduria su keblumais, tačiau jei mūsų paketas nebus pakankamai įtikinamas, tuomet prie mūsų iniciatyvos neprisijungs e, kitos valstybės. Jei visos pramonės valstybės 2050 metais sumažins savo išlakas, o e, Kinija ir Brazilija uh, um, jokių veiksmų nesims, tai mums nepavyks su, sušvelninti klimato kaitos poveikio. Komisija turi visus skaičius ir aš manau, kad reikėtų pasirinkti pačias viršutinės ribas. Turime susitarti dėl finansavimo, tai yra papildomas finansavimas Ir jei mes kreipsimės į besivystančias valstybės ir sakysime, kad paimkite šios pinigus, per 2-3 metus juos gausite, jos tikriausia nepatikės mumis. Turime kalbėti apie um, oficialią vystimosi pagalbą ir matyti didesnę pagalbą. Uh, Turime būti patikimi, turime įtikinti kitas valstybės, turime numatyti konkrečius mechanizmus, neturėtume kalbėti apie dvišalius susitarimus. Daugelis valstybių nors ir yra pasirašę dvišalius susitarimus, tačiau e, juose numatytų įsipareigojimų nesilaiko. Jei parlamento balsas bus išgirstas, tai bus susikoncentruota ties e, keletų dalykų. Manau, kad svarbiausia susitarti, kokį paketą mes pateiksime būtent Kopenhagoje. O vėliau bus galima tartis dėl detalių, dėl e, kompensavimo priemonių ir kitų dalykų. Daug kas žvelgia į JAV. Šiandien JAV kongrese yra kaip tik svarstomas anglės dvideginio įstatymas. Daugelis, didžioji dauguma tarptautinės bendruomenės remia prekybos apivartinės taršos leidimai sistemą ir jos įgyvendinimą JAV. Jūs žinote, aš tai irgi žinau, kad reikia tinkamos teisėkuros ir tai yra geriausias garantas užtikrinantis ilgametės finansinės investicijas. Manau, kad esama gerų ženklų, tačiau reikėtų susitelkti ties svarbiausiais dalykais, o svarbiausius dalykus ir pateiksime Kopenhagoje. And finally, Mario Perillo. Io non volevo, Presidente, non volevo intervenire, però eh, vi dico... Mario Pirillo. Siccome Pone pirmininkė, aš neketinau kalbėti, jeigu taip jau atvirai. Tačiau aš galiu pritarti daugeliu išsakytų pastabų. Supratau. Atrodo, kad turime techninių nesklandumų. Taigi, ponė pirmininkė, neketinau pasisakyti šiuo klausimu, tačiau nusprendžiau išsakyti savo nuomonę ir padaryti savo indėlį į šio ryto diskusijas. Taigi dėl to, ką reikėtų pasakyti Kopenhagoje, aš sutinku su daugeliu prieš mane pasisakiusiųjų. Kai dėl rezultatų. Kopenhagoje mes pateiksime savo dokumentą. Šiame dokumente yra labai daug teigiamų dalykų. Tačiau galbūt mes ne visiškai atidžiai perskaitėme visą šį dokumentą. kai kurie naudojami terminai galbūt nėra visiškai suprantami paprastiems piliečiams. Ir nepamirškime, kad mes turime apeliuoti ir į paprastus žmonės, kadangi klimato kaita kamuoja visą pasaulį. Pavyzdžiui, kalbant apie žemės ūkį, mano regione ir apie miškininkystę, mes stebime labai didžiulius pokyčius. miškų nikimo problema yra aktuali ir mes ją bandome spręsti. Aš taip pat esu dirbęs atsinaujinančių energijos šaltinių ir kaimo plėtros programų srityse. Ir kaimo plėtros programos yra numatyta atsinaujinančių energijos šaltinių platesnis panaudojimas. Konkurencijos, konkuravimo, neligaus konkuravimo klausimas taip pat buvo iškilęs. Kopenhagoje turėtume kalbėti apie tai, kad kai kurios besivystančios šalis, kaip Kinija, Indija ir Brazilija, turėtų imtis tam tikrų veiksmų, nes gali kilti tam tikrų konkuravimo su šiomis valstybėmis klausimų. Taip pat norėčiau atkreipti, ponė pirmininkė, jūsų dėmesį į štai tokį klausimą. Mes jau susidurėme su konkuravimo problemomis. Taip yra turbūt dėl to, kad tos trečiosios šalis nepaiso atitinkamų taisyklių. Taigi tokios būtų mano mintys išklausius kitų kolegų pasisakymų šį rytą. Dar kartą norėčiau paminėti, kad man didžiausią susirūpinimą kelia neteisingos konkurencijos klausimas. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū labai. Baigiame savo debatus. Išgirdome daug įvairių nuomonių. Vienaip ar kitaip, jungtinių tautų konferencija dėl klimato kaitos Kopenhagoje įvyks, o rezoliucijoje atsispindi ES ambicijos ir tai yra mūsų indėlis į konferenciją. Savame suprantama, mes savo rezoliucijoje kviečiame ir kitus prisidėti prie bendrų įsipareigojimų. Vien ES klimato kaitos nesušvelnins. Pakeitimus galite pateikti iki spalio pirmos dienos 18 valandos. Taigi iki rytojos 18 valandos laukiame jūsų pakeitimų, nes juos dar reikės ir išversti. Kolegės ir kolegos, perėsime prie kito darbo atvarkės punkto susijusio su šia tema. Mes norime pateikti klausimą žodžiu komisijai ir tarybai, e, į kuriuos turėtų būti atsakyta plenarinės sesijos metu. Klausimų tekstai yra išversti visas kalbas, jūs juos gavote, ar turite kokiu nors pastabu? Pone Krastet. Oui, c'est tout à fait conforme à ce qui vient d'être dit. Euh, dans... Euh, Taip, turiu pasakyti, kad e, klausimai susiję su rezoliucija. Kalbama apie 25-40 e, procentų ribą ir tie, kas dėrėjosi dėl klimato paketo, tikriausiai prisimins, kokiu nuogastavimu tuomet būta. Buvo kalbama, kad reikėtų tartis dėl 30 procentų viršutinės intervalo ribos. Tačiau aš manau, kad reikėtų pirmiausia laikytis tų įsipareigojimų, už kurios buvo balsuota prieš devynis mėnesius. Ehm, Ačiū labai. Dėl klimato paketo mm, aš e, galiu pasakyti, kad mes įsipareigojome sumažinti išlakas 20 procentų, o susi, pasirašant susitarimą Kopenhagoje 30 procentų ir tarybos rezoliucijoje yra numatyti kiti ilgalaikiai planai. Jūs žinote, kad iki 2050 metų yra numatyta netgi 80 procentų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kolegai Lyza žodį. Noriu pateikti pasiūlymą, e, kuris galėtų išspręsti nesustarimus. E, ta viršutinė intervalo riba 25-40 procentų sulaukė ir parlamento pritarimo, e, buvo apie tai kalbama jau Balyje vykusioje konferencijoje. Manau, kad kol kas nesusitarėme dėl pačios aukščiausios ribos. Manau, kad reikėtų nekalbėti apie viršutinę intervalo ribą, o tik apie intervalo ribą. Reikėtų prisiminti, kas buvo susitarta Balyje ir galbūt vėliau dar kartą pakalbėti šią temą. Pane Linda. Yeah, Taip, manau, kad nereikėtų čia maišyti dalykų. Iš tiesų, praėjusiais metais sutarėme, kad turėtų būti nuo 20 iki 30 procentų, tai buvo energetikos ir klimato pakete. Bet čia mes kalbame apie tai, ką pasakė tarptautinė grupė dėl klimato kaitos. Jie nurodė, kad būtent tokių skaičių reikia ir tai savo nuomonę jie pagrindė mokslininkų duomenimis. Jeigu žiūrėsime iš šios skaičius tik tai iš ES perspektyvos, tai 20 procentų atrodo, kad yra nepakankama remiantis tuo, ką sako mums dabar mokslininkai. Tad Aš iš tiesų negaliu pritarti, kad ištrintume, išbrauktume iš klausimo tokį faktą, kurį pagrindė moksliniai duomenys ir e, tarptautinė grupė dėl klimato kaitos. Taip, mes pritarėme paketui, kur yra minima 20-20 procentų, bet čia yra kitas klausimas. Ačiū. Bas, uh, Bas, that... Norėčiau patikslinti, kad tikslas nuo 25 iki 40 procentų jis yra taikomas visoms industrializuotoms valstybėms. Tas tikslas buvo patvirtintas Balyje, jį pasiūlė ir jam pritarė tarptautinė grupė dėl klimato kaitos. O ir taip pat buvo patvirtinta, kad e, šis, mūsų parlamentas, ES parlamentas jau patvirtino, kad aukščiausia riba 40 procentų turėtų būti taikoma industrializuotoms šalims, o Europos šalims yra 20-30 procentų, o šis intervalas nuo 25 iki 40 procentų yra tie skaičiai, kuriems pritarė Europos parlamentas, kurie buvo nustatyti Balyje. Tad mes čia tik tai dar kartą pakartojame tai, kas jau buvo anksčiau nustatyta. Noriu, kad tai būtų visiems aišku. Monsieur le Président, je voulais revenir simplement sur le document que j'ai fait dire. Pone pirmininkė, aš norėjau tik tai sugrįžti prie to dokumento, kuris neseniai buvo visiems išdalintas Tai yra rezumė. 91 procentas visų piliečių, 91 procentas Europos piliečių laikosi nuomonės, kad reikėtų nustatyti ribą nuo 25 iki 40 procentų emisijoms sumažinimui, arba net didesnė ta riba galėtų būti. 62 procentai mano, kad galėtume laikytis ribos tarp 25 ir 40 procentų. Ir tai yra piliečiai industrinėse valstybėse, tai yra jų lūkesčiai iš tiesų mes galime suprasti e, priežastis, dėl kurių tam tikros nuomonės laikosi pramonės šakos, bet reikia atsižvelgti ir visuomenės nuomonę. Aš suprantu, kad kai kurie kolegos yra sumišę ir jie maišo mūsų viltis ir lūkesčius su esama tikrove kai girdime mokslininkų nuomonės ir, kurios, ir tai, kad jos yra vieningos, nepamirškime, kad tai nėra tiesa. Jeigu paimsime vienų mokslininkų nuomonės, yra manoma, kad tų mokslininkų nuomonė yra teisinga. Tai yra tiesiog tokia primta nuomonė. Bet yra ir kitų nuomonių, kurios yra visiškai priešingos. Čia Europos parlamente aš manau, kad mes turėtume laikytis pusiausviros, sprendžiant tai, kokiu įsipareigojimu prisijimti. 20 procentų riba jau buvo diskutuojama labai ilgai, dėl jos buvo priimtas politinis sprendimas prieš jau nemažai laiko. Ir dabar yra stengiamasi padidinti tuos procentus, kurie gali uh, ne visiškai atitikti mūsų politiniams sprendimams. Man atrodo, kad tai daryti būtų nelabai protinga. Tokia yra mano asmeninė nuomonė. Aš manau, kad mums reikėtų laikytis susitarimų, kurie buvo jau anksčiau priimti po ilgų dėrybų. Aš nestovauju pramonės šakoms, todėl aš tikrai nesu lobistas pramoniai, bet aš norėčiau, kad laikytume laikytumėme sustarimo, kurį patvirtiname prieš pernai čia žemė parlamente. Catherine Sui. Merci. Uh, une seule considération. Doit-on sacrifier... Ačiū. Ar mes turėtume paukoti ekonomiką, jeigu norime pasiekti 40 procentų tikslo? Egzistuoja skirtingų nuomonių šiuo klausimu. Aš pritariu ponui Žiuvan. Žmogaus veikla atneša tam tikrų pasiekmių. Tačiau mes gyvename tokioje planetoje, kurioje savaime yra išmetami išmetalai, nes mūsų Žemė yra gyva. Paimkime Grenlandiją. Karta ji buvo žalia, jeigu ji taps vėl žalia, tai man, nemanau, kad tai bus e, kažkokia tragedija žmonijai. Balcio. Yra dar du norintys pasisakyti žmonės. Prašom. Ekelė. E, Pirmininkė, labai ačiū. Aš labai trumpai kalbėsiu. Aš manau, kad turime priimti sprendimą. Dabar aptarinėjame klausimą žodžiu tarybai. Ar mes remiamės moksliniais duomenimis ar savo nuomonėmis? Jeigu visuomenė sprendžia dėl klausimo, kuriuo neturi pakankamai pagrindinės informacijos, tai ir gali priimti tinkamą sprendimą. Galbūt turėtume pakeisti klausimą, ar jūs pritarė 5, 10, 15, 25 ar 40 procentų tikslui. Kokiam procentiniam tikslui jūs pritarėte? Paprastai, kai visuomenė nėra gerai informuota, jį renkasi viduriuką ir paprastai nesirenka tokio didelio tikslo kaip 40 procentų. Žinoma, visuomenės nuomonės apklausos yra geras dalykas, jas taip pat turėtume atsižvelgti priimdami sprendimus. Ačiū. Richard Zeba. Ačiū. Norėčiau išsakyti savo mintį. Kai mes formulavome šį klausimą, mes atsižvelgėme į mokslinius duomenis, į tam tikras mokslininkų prognozes. Tačiau jos nėra visuomet šimta procentų pasitvirtinančios. Įvertinimo ataskaitoje yra sakoma, kad tam tikros prognozės yra labai galimos ir įmanomos ir turbūt jas pamatysime ateityje. Mes kalbame apie įvairius moduliavimo aspektus, ir apie įvairius spėjimus. Ir aš galėčiau pritarti Pytė Lyze nuomonį. Jis kalbėjo apie frazės viršutinės, viršutinė dalis atsisakymą. Dėkoju. Dziękuję bardzo. E, przyznam się szczerze. Labai ačiū. Turiu pripažinti, kad neplanavau pasisakyti. Norėjau išklausyti kitų nuomonių. Aš nežinau, kokia situacija yra jūsų valstybėse, bet Lenkijoje suburti pritarimą 25 procentams buvo sudėtinga. Tokioms valstybėms, kaip mano, tai yra sudėtinga. Pas mus nėra labai daug išvystytos pramonės ant popieriaus lapo galima parašyti 80 procentų arba net 100 procentų. Ta jau siūlė kai kurie kolegos, tačiau aš manau, kad mes turime būti realistai. Turėtume gelbėti savo pramonę. Jeigu mes nustatysime viršutinės ribas, tai mūsų pramonė persikels į kitas valstybės, pavyzdžiui, Afrikos šalis, kuriuose netaikomi tokie apribojimai. Aš manau, kad reikėtų priimti subalansuotus sprendimus, juk mes siekiame tvarios plėtros. Mes neturėtume užsibrėžti tokių tikslų ant popieriaus, kurių niekuomet nepasieksime. Ačiū trotzdem den Text noch mal genau zu lesen, weil wir an der Sache vorbeireden, die da drin steht. Ja. Paprašyčiau detaliau pažiūrėti į šį tekstą, nes tikrai pražiūrėjote keletą svarbių aspektų. Čia yra kalbama apie Junktinių tautų įsteigtą komitetą. Ir šio komiteto veikloje dalyvauja visos valstybės ir daugelis mokslininkų. Taigi komisija sakė, kad mums reikia sumažinti išmetalus nuo 25 iki 40 procentų visose pramoninėse valstybėse. Taigi emisijos turėtų būti sumažinamos nuo 25 iki 40 procentų. Mes užduodame klausimą komisijai ir tarybai, siekdami išsiaiškinti, kas vyksta ir kaip mums pasiekti tokių tikslų, bent jau iš dalies. Taigi mes tiesiog atsižvelgiame į mokslininkų išsakytą nuomonę, galime ją netikėti, bet kuo mes turėtume tada tikėti? Dievu, Dalai Lama, popiežiumi. Aš manau, geriausia būtų atsižvelgti į mokslininkų išsakytus faktus, nes jie turi daugiausia faktinio pobūdžio informacijos. Galima būti ateistais, aišku, šioje srityje, tai yra viena pozicija, tačiau ji niekur mus neveda. Peter Lyze, o po to dar trys norintis pasisakyti. Peter Lyze, suteiksime žodį galiausiai. Ponas Berger, Jorgen, Pone Weisberger, prašom. Pone pirmininkė, jūs visiškai teisus. Klausimas žodžius susijęs su viršutinė 25-40 procentų intervalo riba. Aš suprantu kitų valstybių narių nuogastavimus ir pritariu ponui Zieberiui, galime išbraukti tą žodį viršutinė. Manau, kad jei susitartume dėl 40 procentų, galėtume galbūt tartis su kitomis pasaulio valstybėmis - Kinija ir JAV kad jos taip pat įsipareigotų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Aišku, tai, kad e, mes vieni prisėmę tam tikrus įsipareigojimus, e, nesustabdysime klimato kaitos. Reikia į šį procesą įtraukti ir kitas valstybės. Išklausiusi pirmininkę jūsų paskutinėje pastabą, aš suprantu, kad e, šis klausimas yra susijęs su pranešimu, tačiau Manau, kad galime taip formuluoti, kad jei kitos pramoninės valstybės prisims ambicingesnių įsipareigojimų, tai mes taip pat būtume pasirengę prisimti ambicingesnius įsipareigojimus. Jorgensen. Um, Ačiū. Aš galėčiau Jums paskaityti istorinę paskaitą, kodėl Grenlandija vadinasi Grenlandija, bet jos pavadinimas nekyla dėl to, kad ta šalis buvo visą laiką labai žalia. Iš tiesų, buvo kitokių priežasčių, bet jeigu kolegoms įdomu, aš galėsiu jums tų faktų pateikti. Manau, kad 40 procentų iš tiesų svarstyti, ar 40 procentų yra per daug ar per mažai, nebėra laikas. Mes jau keletą valandų diskutuojame ir nusprendėme, kad rezoliucijoje nesileisime į tokius klausimus, kurie yra pernelyg platus ir kuriuos jau diskutuojame keletą metų šiame parlamente, šiame komitete. Iš tiesų mes čia tik tai konstatuojame tai, kas jau keletą kartų buvo išsakyta, kas jau buvo užduota parlamente keletą kartų kaip klausimas. Iš tiesų formuluoti šiame klausime yra visiškai tokia pat, kokią vartojame ir anksčiau. Ji yra įtraukta į balio kelrodį planą, kuris buvo patvirtintas šiame parlamente netgi keletą kartų. Das... Taip, tai to. Tai ta informacija, kurią aš ir pats turėjau gauti, gavau kadaise priimtą parlamento rezoliuciją, už kurią balsavo didžioji parlamento narių dalis. Taigi, tam tikros gairės jau buvo numatytos. Ar mes dabar e, grįšime prie jų, nežinau, ar tai būtų geras signalas visuomeniai, kuri mus dabar gyvai klauso. Aš noriu visų paprašyti labai nuodugniai dar kartą perskaityti šį sakinį. Čia yra kreipiamasi į pramoninės valstybės, yra daroma nuoroda į tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitą, taip pat nagrinėjama, kokių veiksmų e, turėtų imtis ES ir ko ėmėsi komisija. Negalime keisti savo pozicijos po keleto mėnesių, nes e, kažkada susitarėme dėl savo bendrosios pozicijos, o dabar turime bandyti atverti akis tiek JAV, tiek e, sparčiai besivystančios ekonomikos valstybėms. Manau, kad tai yra šio sakinio esmė. Peteris Lyza. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pirmiausia, skirtingai nei kiti kolegos, aš galvoju, kad Junktinių tautų klimato kaitos komisija uh, Ir jos rekomendacijos mums turėtų būti svarbiausios. Aš nenoriu diskredituoti dėl lamos ar popiežiaus ar kitų um, dvasinių vadovų, tačiau um, mes diskutavome su klimato kaitos pirmininku ir yra numatyta lapkričio 11 mm, diskusijos su uh, klimato kaitos komisijos vicepirmininku. Mūsų strategija yra 20 procentų įsipareigojimai. Jei kitos valstybės taip pat prisims įsipareigojimų, tuomet galime e, šį skaičių pakelti iki 30 procentų. Įvairių tarptautinių susitarimų rėmose buvo kalbama apie 25-40 procentų. Ir tai nėra pati viršutinė riba. Japonija po didelių keblumų pateikė savo pasiūlymą, kurio esmė 25 procentai. Amerikiečiai nežinau, ar sutiks didesnė nei 30 procentų riba, o jei šios valstybės nesutinka, tai kas daugiau. Manau, kad lapkričio mėnesį plenarinėje balsuosime dėl e, šio pasiūlymo ir mes Florenco pranešime praėjusį pavasarį susidūrėme su tais pačiais skaičiais - 25, 40 procentų. Tačiau Florenso pranešime ne, kalbama apie viršutinę intervalo ribą. Aplinkosaugos komitetas savo nuomonę priims po dviejų savaičių. O dabar gal galėtume balsuoti dalimis dėl rezoliucijos ir kiek vėliau aptarti dar kartą šį klausimą. Dėkoju. Äh, Ačiū labai. Jūs užsiminėte Florence, apie Florenco e, pranešimą, kuris buvo parengtas kovo ketvirtą o Satuhasi pranešimas buvo parengtas kovo 11 dieną. Čia kalbame apie the high end, tai yra viršutinę ribą, kaip tai rekomenduoja tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos komisija. Kovo mėnesį buvo pateikta ši rekomendacija. jei sulauktume tokio pasiūlymo išbraukti tą viršutinę ribą, tai galėtume ir balsuoti. Gal būtų teisingiau, ypač turint omenyje, kad mūsų šiandien nėra daug ir galbūt tai būtų blogas signalas Aš e, visus kviečiau likti nuosekliais ir nekaitalioti savo pozicijos kas keletą mėnesių. Mes neteikėme jokių reikalavimų komisijai ar tarybai, mes tiesiog suformulavome klausimą. Todėl galėtume balsuoti šiandien tiesa, jei e, kas nors tam paprieštarautų, galėtume balsavimą nukelti kitai savaitė, nes e, šiandien posėdėje nėra daug parlamento narių. Ką kolega Lyza pasiūlytų, kolega Zėdė. Kadangi mūsų gretos išretėjo, gal galėtume balsavimą nukelti į kitą savaitę. šio klausimo vertinimas nėra vienodas, o tuo tarpu Florenco pranešimas yra būtent ypatingai svarbus. Todėl gal galėtume balsuoti dalimis dėl šio klausimo ir taip um, galbūt tokia forma atitiktų visų lūkesčius. Pone Latvija. Mes galėtume, aišku, ir atidėti balsavimą, tačiau jeigu balsuosime šiandien, tai net ir klausimui žodžiu, tokio klausimo pake, žodiniam pakeitimui gali paprieštarauti net vienas asmuo, vienas parlamentaras. Ja, pasiūlymas dėl pakeitimo gali sulaukti pasipriešinimo, tačiau balsavimas dalimis tokio pasipriešinimo nesulauks. Dėl to ir prašiau, kad būtų balsuojama dalimis. Ir mm, pasikonsultavau beje ir su darbo tvarkos taisyklių žinovais. Ar kas nors norėtų balsuoti dalimis dėl savokos viršutinė riba? Mm, gal galėtume balsuoti, kas yra už tai, kad e, žodis viršutinė riba iš klausimo žodžių komisijai būtų išbraukta. Kas už išbraukimą? Nein, nein, ist okay. Wir brauchen die Karte. 11, 12. Kas prieš tokį braukimą? Kas susilaikęs? Florensas tikriausiai nebūtų išgelbėjęs 19 už, 11 prieš, taigi šis e, terminas lieka. Kitas klausimas, kas balsuoja už tokį klausimą tarybai ir komisijai, kas už? Kas prieš? Also bei 43. Susilaikę. 23. 23 už 6 prieš priimta. Noriu padėkoti. Šio ryto posėdis baigiamas 3 valandą. Sulauksime komisijos narės Vasilijo vizito.